Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. Ponios ir ponai, prašyčiau susėsti į savo vietas. Pradėsime balsuoti po vienos minutės. Προχωρούμε λοιπόν στις ψηφοφορίες. Taigi, pradėsime balsavimą. Pirmasis pranešimas yra Gabriel pranešimas. Balsuosime